nuolatos, kad ekstremizmas yra neprimta, neprimtinas mūsų visuomenėms. Dėkuoju uždėmesi. You, minister, and, uh, all... Ačiū ministrui, dėkuoju visiems už dalyvavimą diskusijoje. Kitas darbo atvarkės klausimas, šios dienos mūsų darbo atvarkė ir klausimas, kurį atsakoma žodžiu tarybai ir komisijai. dėl talimo CŽV vykdyto kalinių gabenimo neteisėto kalinimo Europos šalise. Pirmiausiai suteiksiu žodį, pan Lopes Argilaris yra vienas iš klausimo autorių. Gracias, señora presidenta. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Šis žodinis klausimas buvo pateiktas remiantis Europos parlamento rezoliucija, kuri buvo priimta rugsėjo 11 dieną 2012 metais dėl tariamo CŽV vykdyto kalinių gabenimo ir teisėto kalinimo Europos šalyse siekiant tęsti Europos parlamento pradėtą darbą šito klausimu. Ir būtent todėl aš pateikiau e, žodinį klausimą komisijai, ar iš tikrųjų buvo išsiaiškinta, ar nebuvo pažeistos e, teisinio bendradarbiavimo ir prieglopščio teikimo e, nuostatos, ar komisija sudarė palankesnės sąlygas teikti žmogaus teisų reikalavimus atitinkančią savitarpio teisinę pagalbą ir ją remti, taip pat remti tyrimus atliekančių institucijų teisminį bendradarbiavimą. Ar tyrimo komisija, kuri buvo sukurta lybė komitete, galėjo normaliai išsiaiškinti visą teisybę. Demokratijos sąlygomis negali būti tokių ne, neiškumų. Mes norime taip pat e, žinoti, ar buvo laikomasi tarp institucinio bendradarbiavimo reikalavimų, ar buvo pateikti e, posėdžių protokolai, pateikiant e, visą jų, jų medžiagą. Ir ar buvo taip pat iki galo išsiaiškintas vaidmuo, kurį e, suvaidino ES specialiusios tarnybos užtikrinančios saugumą. Taip pat norėtume žinoti, kokios valstybės yra labiausiai paliestos šitų problemų. Žinome, jog Lietuvoje galbūt buvo tam tikrų įvykių, tačiau buvo minima ir Junktinė karalystė, ir Airija. Ir e, norėtume žinoti iš tikrųjų, kas tiksliau kokios visose valstybėse iškylo šitų problemų, kad išvengtume tokių problemų ateityje. Ir taip pat negalime leisti, kad nebaudžiamumas būtų. E, turime žinoti, kas už ką yra konkrečiai atsakingas. Ir tuos dalykus turime įsiaiškinti tam, kad ateityje tokie dalykai nepasikartotų. Būtent todėl mes ir pateikėme tą žodinį klausimą ir Taip pat yra rezoliucija, kuria kreipimas į parlamentą ir siekiama nusiųsti tarybai valstybėms narėms e, signalą, pabrėžiant, jog Europos parlamentas nori, kad šitie klausimai būtų išaiškinti iki galo. Ponas Brok. Viceprezident. Pan pirmininkė, komisijos vicepirmininkė, tarybos pirmininkė. Iš tiesų, po rugsėjo 11 dienos įvykių buvo dar daug visokių kitokių įvykių, kurie nelabai sutampo su mūsų teisinės valstybės principais, tarptautinio bendradarbiavimo įprasta tvarka. Turime aiškiai pareikšti, kad ateityje tokie dalykai negali kartotis, tačiau taip pat turime atkreipti dėmesį, kad tie įvykiai vyko atitinkamomis aplinkybėmis ir e, tuo metu mes turėjome kovoti su terorizmu ir turime konstatuoti taip pat, kad e, Junktinės valstijos nėra mūsų priešas. Kartais toks įspūdis gali susidaryti panašiose diskusijose. Taip pat e, turime Nepamiršti, kad Junktinėse valstijose, kuri taip pat yra demokratinė valstybė, atitinkamai šie klausimai yra svarstami ir vertinami, taigi nereikia sudaryti netinkamo įspūdžio mūsų diskusijomis. Tikiuosi, kad taryba ir komisija gali mums padėti rasti atsakymus į šios klausimus, tačiau taip pat turiu pažymėti, kad rezoliucijos tekste labai daug e, kartų kartojasi žodis galėtų ir e, daug kartų vartojama žodis e, išsiaiškinti, clarify angliškai. <clears throat> Tačiau aš norėčiau šią diskusiją susijęti su nacionalinės saugumo agentūros skandalu Norėčiau pritarti komisijos vicepirmininkiai e, dėl būtinybės siekti pažangos e, santykiuose su JAV, siekiant apsaugoti ES piliečių asmens duomenis ir su, juos, su jais susijusias teises. Reikia ieškoti konstruktyvių šių klausimų sprendimų tam, kad e, iškilus, e, kad atitė nepasikartotų tie įvykiai, kurie galbūt įvyko anksčiau. Todėl e, taip pat ir mūsų atitinkami nutarimai sprendimai neturi iškirsti kelio būtinam saugumo tarnybų bendradarbiavimui. Todėl yra būtina pasirašyti duomenų apsaugos pagrindų sustarimą su JAV. Todėl būtina dabar svarsmus klausimus susijęti su mano anksčiau minėtais klausimais tam, kad ateityje iškilus problemų, problemos būtų galima greičiau surasti e, teisinės valstybės principų grindžiama jų sprendimą. Aš dar tik baigdamas noriu pabrėžti, kad esu klausimo vienas iš autorių, tačiau tikrai nepritariu rezoliucijos tekstui. E, ir e, ironiškai dar pabaigai noriu pastebėti, kad mano e, šalis nelabai užsipolno rezoliuciją dėl to, kad patikus klausimus bent jau raštu pateikė atsakymus. Ačiū pana Brokui, dabar tarybos vardu žodis pana Leškevičiu. The... Pirmininkė, komisijos vicepirmininkė, gerbiami parlamento nariai. dėkingas už šią galimybę atsakyti įvairius klausimus, kuriuos uždavė prieš teisų laisvų užsienio reikalų komiteto nariai. Labai svarbu pradžioje priminti teisinę sistemą ir aplinkybės, kuriamis turi vadovautis mūsų institucijos. Startie aiškiai parašyta, nacionalinis saugumas lieka kiekvienos valstybės narės įgaliojimo srityje. O tai reiškia, kad valstybių narių žvalgybos tarnybos negali būti kontroliuojamas ES institucijų. Tyrimai susijęs su atitinkamais kaltinimais dėl dalyvavimo CŽV programuose yra atliekami būtent todėl valstybėse narėse nacionalinių saugumo ir žvalgybos tarnybų veikla negali būti vertinama ES lygmeniu. Ir taip yra parašyta startyje. Ir būtent dėl šios priežasties taryba e, nesugrėjantis tolesnių veiksmų susijusių su 2012 m. rugsėjai patvirtinta Europos parlamento rezoliucija taryba negali skelbti pareiškimų susijusių su valstybių narių saugumo tarnybų veikla, nes <clears throat> tai viršytų tarybos įgaliojimus. Būtent dėl šios pačios priežasties nebuvo surinkta jokių susitikimų su saugumo agentūromis. Kalbant apie tarpusavio teisinę pagalbą, ją ja, taip pat tarpusavio gali teikti tik tai valstybės narės, bet to taryba neturi įgaliojimų pasiūlyti atitinkamus saugiklius, kurios pasitelkus būtų galima užtikrinti žmogaus teisės, keičiantis žvalgybinę informaciją tarp žvalgybos e, ir teisėjai saugos tarnybų. Tikiuosi, suprasite, kad dėl tam tikrų teisinių apribojimų taikomų tarybai ir visoms ES institucijoms taryba neturi galimybių imtis kokiu nors priemonių tam, kad būtų įmamasi tolimesnių veiksmų susijusių su parlamente patvirtintų praėjusiu metu pranešimu. Tačiau taryba netilėjo visą laiką Turėdama progos, taryba visuomet pabrėždavo, kad kova su tarptautiniu terorizmu turi būti vykdoma remiantis tarptautinė humanitarinė teisė, pabėgalių teisė ir žmogaus teisėmis. Taip pat buvo aiškiai pasakyta, kad slaptieji kalėjimai, kuriuose asmenys buvo laikomi neteisėtai netitinka tarptautinės teisės nuostatų, galime sėkmingai kovoti su terorizmu ilgalaikė perspektyvoje, tik laikydamėsi savo tikrųjų vertybių. Bet kokie teisinės valstybės principų, žmogaus teisų pažydimai, kurios vykdo valstybinės struktūros ir agentūros prisidengdamos kova su terorizmu, gali paskatinti atskirus asmenys imtis ir griebtis teroristinių veiksmų. Savai suprantama, tokios aplinkybės niekuomet negali pateisinti jokių teroristinių veiksmų jokiamis aplinkybėmis. ES palaiko reguliarų dialogą teisinių konsultantų lygmenių dėl tarptautinės teisės nuostatų siekiant kovoti su terorizmu suderinimo. Šis dialogas tai yra galimybė spręsti klausimus, tokius kaip e, suėmimai, sulaikymai, tardymai, asmenų gabenimas, įtariamų teroristinė veikla. Ir šios veiksmus būtina atlikti laikantis tarptautinės ir teisės ir žmogaus teisų principų. Vis dėlto turime aiškiai pabrėžti, kad e, žvalgybos tarnybų specifinė veikla šiame dialoge nėra vertinama. <clears throat> <clears throat> kai kurie šio posėdžio protokolai e, buvo atskleisti pateikti Europos parlamentui, tačiau visapuškos informacijos dėl jos konfidelumo pateikti negalėjome. Diplomatiniai mainai tokio pobūdžio yra vertingi tik tai tuo atveju, jeigu atitinkamų dialogų dalyviai gali atvirai pasikeisti nuomonėmis nes tokiais opiais klausimais tylioji diplomatija atneša daugiau rezultatų apčiuopiamų nei vieši pareiškimai. Todėl taryba nesutinka, kad pažeidė šiuo atveju lalaus bendradarbiavimo principą, kalbant apie prieiga prie dokumentų, taryba svarsto visus prašymus, remdamasi nusistovėjusią tvarką ir galiojančiamis taisyklėmis. Pirmininkė, komisijos vicepirmininkė, gerbėmi parlamento nariai visi mūsų, visi mes privalome e, veikti vadovaudomis atitinkamą teisinę sąrangą. Ir taikydami tinkamas priemonės, siekdami pažangos, turime vykdyti ir tinkamą dialogą su jungtinėmis valstybėmis, tačiau privalome užtikrinti, kad būtų laikomasi man anksčiau minėtų principų. Tai yra geriausias būdas pasiekti, kad tylioji diplomatija ir diplomatinis spaudimas atneštų mums daugiausiai apčiuopimo rezultatų. Dėkuoju uždėmesi. Uh, Dabar uh, žodis poniai Reding, komisijos vicepirmininkė. Pone pirmininkė. E, Praktikų žodimo net teisėtų kalinių gabenimo pažeidžia daug pagrindinių teisių. Tai apima neteisėtą suėmimą, savavališką sulaikymą, dažnai kankinimus ar, kitus, ar kitą žeminantį elgesą, elgesį. Ir apie tai nekarta buvo kalbėta Europos parlamente. Kova su terorizmu nekarta buvo sakyta, negali pateisinti tokios praktikos taikymo. Lygiai tas pats buvo patvirtinta ir tarybos pirmininkaujančios valstybės atstovų. Buvo patvirtintas ir kitas faktas. Klausimai susijęs su nacionaliniu saugumu neįeina į ES kompetencijos rytį, nes jokios kompetencijos nesuteikia komisijai sutartis atlikti tyrimus šiuose jūsų minėtose srityse. Būtent dėl to Europos komisija nuolatos pabrėžia, kad valstybės narės turi atlikti nešališkus tyrimus nacionalinių lygmenių, kad tiesa būtų atkurta. Tai yra pozityvi pareiga, kuri išplaukia iš ES žmogaus teisų konvencijos. Būtina nustatyti, kas už ką yra atsakingas, būtina, kad nukentėjusieji galėtų sulaukti kompensacijos už patirtą žalą. Europos parlamentas vėl klausia apie Europos sąjungos, apie tai, kaip valstybių e, narių administracija, kuri įtariama bendradarbiavusi su CŽV, e, įgyvendina Europos parlamento rekomendacijas. Tiesiog norėčiau pateikti faktus. Tuo metu, kai buvo gyvendinamos CŽV programos, tai buvo nuo 2001 iki 2003 metų, Nebuvo jokių ES nuostatų taikomų teisiniam bendradarbiavimui tarp Junktinių valstijų ir ES. Tik 2009 metais spalį taryba priėmė sprendimą, kuriuo buvo patvirtintas dviejų susitarimų sudarinimas su Junktinėmis valstijomis. Vienas susitarimas buvo dėl ekstradicijos, kitas dėl neutralios teisinės pagalbos. Abu susitarimai įsigaliojo 2010 m. sausio 1 dieną tie sustarimai išaiškino, kokios teisinės taisyklės yra taikomos e, teisiniam bendradarbiavimui baudžiamosiuose bylose su jungtinėmis valstijomis. Norėčiau dar kartą aiškiai atskirti e, du dalykus, dvi iškylančias būtinybės. Pirmiausia, būtina e, atrasti tiesą Ir tai yra valstybių narių atsakomybės rytis. Europos komisija negali tiesiogiai koordinuoti ar kaip nors palengvinti nacionalinių tyrimų vyksmo, nes mes neturime tam jokių galių, mes neturime galimybių kontroliuoti prokuratūrų veiksmų ar kitų institucijų veiksmų, kurios atsakingos už tyrimus. Taigi tarybos atstovas, esantis šešioje salėje, teisingai ir aiškiai pasakė, kokia atsakomybė tenka ES ir jos institucijoms. Kitas elementas. Tam, kad išvengtume pasikartojimų, veiksmai prieš terorizmą visada turi atitikti e, pagrindinių teisių standartus. Teisinių Teisinės taisyklės egzistuoja nuo pat pirmosios parlamento rezoliucijos. Kai įsigaliojo teisinės pagalbos važiuose bylose susitarimas ir e, antras minėtas susitarimas, tai jų dėka buvo padėtas pagrindas bendradarbiavimui taip ES ir jungtinių valstijų, tai yra instrumentas papildomas kovai su terorizmu. Visa, visų tų susirgimų nuostatos yra įgyvendinamos taip, kad būtų e, neprieštaraujama pagrindinių teisių nuostatoms. Komisarė Malstrom ir aš, ir tuo remdamosi, 2013 m. kovo 5 d. nusiuntėm laiškus vidaus reikalų ir teisingumo ministrams visose valstybėse narėse. Mes siekiame pabrėžti, kad bet kokios priemonės taikomos kovai su terorizmu turi būti įgyvendinamos taip, kad tas įgyvendinimas atitiktų pagrindinių teisų hartijos reikalavimus. Tik šešios valstybės narės atsakė į mūsų nusustą laišką. Europos komisijos tarnybos priiminė kitoms valstybėms narėms apie Liepą išsiųstus apie laiškus, kurie bus išti Liepos mėnesį ir valstybės narės yra raginamos atsakyti, nes mes neketiname palikti šio iššūkio dar tolimesniai ateičiai e, susijusiai su bendradarbiavimu baudžiamosiuose bylose. Köszönöm szépen, biztos asszony, és most a képviselőcsoport felszólalók. Pone komisárė, dabar pasisakys atstovai kalbėsiantis frakcijų vardu. Pirmasis kalbės ponas Koelio. Dvi minutės apie frakcijų sartų, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ponė tarybos pirmininkė, ponė Redinga. Priemonės nebūtinai pateisina tikslą, todėl mes smerkėme tai, kas buvo padaryta kovos su terorizmu kontekste, e, kurį mes aptarėme siekiame kankinimus, slaptus kalėjimus ir todėl reikalavime, kad būtų tyrimas atliktas apimant visus aspektus. Mes nusprendėme, jog politiniu požiūriu turime užtikrinti šitų dalykų kontrolę ir jog čia turi būti remiamasi pateiktomis rekomendacijomis, kurios buvo patvirtintos per plenarinį posėdį. Mes matome, jog valstybės narės dėlse pateikti konkrečius įrodymus ir e, pateikti visą informaciją apie žmogaus teisų pažeidimus. O tai vis dėlto turi būti padaryta, kad būtų galima atlyginti nukentėjusiems ir užtikrinti, kad ateityje tokie dalykai nepasikartotų. Norėčiau pabrėžti, jog tyrimai atliekami valstybėse narėse turi remtis konkrečiais įrodymais ir turi būti uh, remiamasi nacionaliniais bei ES teisės aktais. Po šitų dalykų mūsų piliečiai mažiau pasitikė Europos Sąjungą. Valstybės narės turi prisimti atsakomybę ir ne, nebepateikti neteisingos informacijos ar nemeluoti Europos parlamentui, kaip buvo anksčiau. Aš noriu pasakyti labai aiškiai, jog mes visi sutarėme dėl principų, ne dėl atskirų aspektų. Dabar socialistų frakcijos vardu kalbės ponia Fažon, 3 minutės. Pa, pred letom dni smo v resoluciji od evropskih vlad zahtevali Dėkoju, ponė pirmininkė. Prieš metus mes priėmėme rezoliuciją ir paprašėme atsakyti į klausimą dėl e, neteisėto kalinimo kalinių Europos šalyse. CŽV to, ką, tą kalimą praktikavo. Ir jokių, jokios informacijos apie tai neturime. Nei Europos komisija, nei taryba, nei kokia nors šalis m, mm, sureagavo Europos parlamento kreipimasi. Tai iš tikrųjų buvo gėdinga praktika, tai buvo didžiulis žmogaus teisų pažeidimas, pats didžiausias po antro pasaulinio karo. Vyriausybės vengia bendradarbiauti, nevyksta jokie nepriklausomi tyrimai, bet atsiranda vis naujų faktų. Pavyzdžiui, mes jau buvome perspėti apie tai, kad Europos sąjunga neturėtų savo problemų slėpti po kilimu, kaip galima pasakyti. Jeigu buvo padaryta klaidų ar, ar, ar, ar kažko tokio, reikėtų apie tai pasakyti. Lampedūzoje E, vyko tragedija, žuvo 300 žmonių, norėjusių pasiekti Europą. Čia mes kalbame irgi apie žmogaus teisų apsaugą. Mes, europiečiai, sakome, kad esame moderniausi pasaulyje saugantis žmogaus teisės. Bet dabar apsimetame nieko nežinančiais. Matome, kad um, vyko didžiuliai pažeidimai ir tylėdami prarandame piliečių pasitikėjimą. Kaip e, paaiškinti tai, kad turi žūti žmonės? E, nes kitaip Europa nepabunda ir neprisima jai tenkančios atsakomybės. Dabar praėjo metai nuo tada, kai mes pirmiausia pradėjome kalbėti apie tuos dalykus. Mes kalbėjome apie, e, mes nekalbame apie kišimas į valstybių vidaus reikalus, mes kalbame apie žmogaus teisų apsaugą. Buvo pažeistos žmonių teisės, buvo kalbama apie neteisėtą kalinimą, apie uh, žmonių kankinimus, buvo pažeisti e, pagrindinių teisų hartijos reikalavimai. Atsiranda vis naujų faktų. Ir tie faktai rodo, kad ES vyriausybės turėtų bendradarbiauti ir kad jos seniau bendradarbiau vykdant slaptas CŽV programas. E, Lietuva turėtų irgi įsitraukti šią diskusiją, nes turėtų būti kalbama apie europinę atsakomybę šiais klausimais. Turėtų vykdė diskusiją tarp kompetentingų ministrų. Mes esame nusivylę dėl to, kad aštuonios valstybės narės neatsakė į laiškus su klausimais dėl šių programų įgyvendinimo juose. Mes turime neleisti, kad tokie įvykiai pasikartotų kada nors. Mes matome vis naujų skandalų pasirodant. E, E, žinome, kad yra skandalų dėl telefonų pasiklausimų ir, dėl viso, ir visokių kitokių dalykų. Aš tikiuosi, gerbiami kolegos ir ponia komisarė, kad rytoj mes paremsime rezoliuciją ir sprendimą, nes mes esame atsakingi už tai, kas įvyko, esame atsakingi už tai, kad buvo atkreiptas dėmesys šią problemą. Ačiū. Kolega Lysek, noriu užduoti Jums klausimą, ar atsakysite, ponia Fašon? Lisek, the... Prašom, ponė Lysė, klausti. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ponė komisarė. Ponė Fajon, aš jūs labai gerbiu jūs, tai tiesiog noriu paklausti, ar skaitėte šios dienos diskusijų pavadinimą. Ten yra kalbama apie tariamą e, kalinių gabenimą ir kalinimą. E, tyrimai valstybėse narėse dar nebaigti. Tyrimai vyksta. Ar galima kalbėti apie tai, kas dar tik įtariama, apie faktus lyg taip būtų įvykti. Valstybėse narėse tie, tie vykę dalykai neįrodyti. Dėkoju. Atsakymas. Dėkoju, aš jau turėjau progą atsakyti šį klausimą. Pritariu jums. Rezoliucijos pavadimas yra tariamas e, kalinių gabenimas ir neteistės kalinimas. Tačiau kasdien, kas mėnesį mes gauname naujų faktų, skaitome žiniasklaidoje apie naujus pateikiamus faktus. Faktas yra tai, kad jokios institucijos nei e, valstybių narių vyriausybės neatsako į mūsų raginimus, e, į mūsų klausimus, kuriuos uždavėme prieš metus daug tyrimų tiesiog yra sustabdyti, jie toliau nebevykdomi, įskaitant ir Lietuvoje. Tad kol kas niekas nėra suradęs, kur yra tiesa, o mums reikia tą tiesą surasti, tiesą surasti. mes turime kreipti dėmesį į tuos vykusius pažeidimus. Dėkui. Žodis poniai Latvart. Ačiū, ponė pirmininkė. Čia rezoliucija siekiama dviejų dalykų. Kartojamas jau dešimtmečius išsakomas kritiškas požiūris į JAF vykdytas neteistas sulaikymo, gabenimo ir kalinimo nelegaliuose kalėjimuose programos. Ir taip pat noriu priminti, kad aš esu organizavusi klausimą Europos parlamente dėl Guantanamo kalėjimo Mes turime pasmerkti e, tą netinkamai pasirinktą kelią, kurį pasirinko JAF ir Europos sąjungininkės šioje srityje. Taip pat turime priminti e, tarptautinė atsakomybė, kuri tenka taip pat ir valstybėms narėms ir mano šaliai jungtiniai karalystiai. Europos komisija praktiškai e, prisidėjo prie šio neveiklumo. Noriu pasakyti, kad <clears throat> ne vienas ministras negali būti e, nesaistomas tam tikrų ES galiojančių principų ir taisyklių, kam mes tada galų gale e, patvirtinome tarptautinės humanitarnės teisės nuostatų laikymasi. Aš manau, kad e, beveik pribrendo laikas atsisakyti to žodžio tariamas <clears throat> ar tariami e, nusikaltimai, sulaikymai ir gabenimai, kadangi įrodymų buvo surinkta labai daug. Pats faktas, kad Junktinės valstijos stengiasi vykdyti savo karą su e, terorizmu, nesilaikydamos arba apeidamos tarptautinės nusistovėjusias normas. Terminologija pasikeitė vadovaujant prezidento Obamos organizacijai. Tačiau jungtinės e, pasaulis ir toliau dar turi teisę apibrėžti tinkamą savoką susijusią su karo veiksmais ir aš manau, kad tiek Guantanamo kalėjimas, tiek tikslingi žudimai nėra teisėta veikla net ir karo sąlygomis Jeigu ES institucijos negali e, patraukti valstybių narių atitinkamą atsakomybę nuo šios neteistus veiksmus, tai privalo bent jau atkreipti dėmesį į tarptautinės teisės nuostatų laikymasi. Aš linkiu JAV viso ko geriausio. Mes turėtume stengtis, kad tiems valstybės eitų į priekį, o ne e, žengtų žingsnius atgal. Parlamentas to siekia, komisija ir taryba ne. Ačiū. Dabar žodžiu teikiamas poniai Flotre kalbėti žaliųjų frakcijos vardu dvi minutės. Merci, Dėkuoju, pirmininkė. Kaip ir buvo priminta, prieš metus buvo patvirtintas pranešimas. Jisai buvo ilgo darbo vaisius. Tas darbas buvo atliekamas vadovaujant ponui Koelio. Ir e, tas pranešimas buvo priimtas didelę balsų daugumą ir aš manau, kad tai yra puikus konsensusas. Ir rytoj kaip tik tai šis klausimas vėl bus e, aktualus, nes balsuosime dėl rezoliucijos. Tie veiksmai ir faktai, apie kuriuos čia kalbama, aš pasakysiu e, kolegai iš Lenkijos, jog e, prieš metus mes Elmasri bylos klausimas svarstėme šiais metais e, Suomija lapkričio mėnesį pradėjo tyrimą Italijoje buvo e, teismo bylų, kurios baigėsi nuteisimais. Yra taip pat išsiaiškinta, jog buvo naujų aukų, buvo prašymų e, atlyginti nuostolius e, Lietuvoje. Taip pat e, birželio mėnesį viena iš e, aukų paprašė, kad jos aukos statusas būtų pripažintas Lenkijoje. Tad vis daugėja įvairių e, faktų ir daugėja informacijos ir valstybės narės nebeturi e, laikyti įkišusios e, galvų smėlyje. Turime išsiaiškinti teisybę. Labai daug kas yra daroma žmogaus teisų teisme. Jūs, e, ponė viceministrė, esate lietuvis, dabar Lietuva pirmininkauja. Jūsų valstybė visuomet sakė, jog vėl bus atnaujintas tyrimas, jeigu bus pateikta naujų faktų. Tie nauji faktai yra pateikti, jie egzistuoja, todėl jums tenka atsakomybė iš tikrųjų e, parengti visas teisinės sąlygas, kad Europos piliečiams būtų užtikrinta, jog jų saugumas yra užtikrinamas gerbent žmogaus teisės. Dėkoju, kolega Kirko. Pusantros minutės. ECR frakcijos vardu, prašau. Pone pirmininkė, pone komisarė, Ehm, negalima at, ignoruoti tų kaltinimų pareikštų valstybėms narėms, nes kaltinimai iš tiesų labai rimti. E, nežmoniškas elgesys, ehm, žeminimas, neteistės kalinimas negali būti leidžiami jokiais atvejais, tai pakerta visuomenės pamatus. Mano paties šalis, Junktinė karalystė, yra viena iš tų, kuriai taip pat skiriami šie kaltinimai. Egzistuoja laisvės ir sažiningumo principai, bei teisės viršenybės principai, kurios, kuriems turi paklusti ir mano šalis. Uh, Aš manyčiau, kad turi būti atliktas tyrimas, kad būtų galima atkurti e, pasikeimą šalimi jos reputaciją. Tyrimai vyko ir reikėtų atlikti nepriklausomus teisinius tyrimus, reikėtų padėti valstybėms narėms tuos tyrimus atlikti. Tačiau aš nemanau, kad šis parlamentas turi uh, formuluoti reikalavimus, kurie būtų skirti valstybėms narėms. Tiesiog uh, reikėtų teikti rekomendacijas, o įtarimai neturėtų būti laikomi šalių pasmerkimu ar nuteisimu. Nie viena šalis to nenusipelnė. Europos Sąjunga turi vaidinti svarbu vaidmenį. E, ir žvalgybos tarnybos vaidina vis didesnį vaidmenį. Klausimas, kodėl? E, kaip tos tarnybos turėtų dirbti, kad jų veikla būtų sažiningesnė ir, ir jautresnė. Maničiau, kad reikėtų daugiau objektivumo ir sažiningumo, tyriant šiuos visus reikalus. Dėkui. Pirmininkas, ačiū. Dabar. GUE frakcijos kal... vardu kalbės ponė Veržė. Prašau. Merci, monsieur. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Prieš maždaug metus laiko mes priėmėme tekstą dėl nelegalaus e, CŽV veikimo ES valstybėse. Tai buvo labai svarbus etapas, bandant išsiaiškinti e, tos klausimus, kuriuos dabar aptarėme. Praėjus metams laiko po balsavimo šito klausimu, taip pat po svarstymo Europos taryboje šito klausimo, aš beje noriu padėkoti Ellen Flotr už jos e, ryštingumą. Tad praėjus beveik metams laiko, kokia yra padėtis. Dauguma, dauguma rekomendacijų yra neįgyventintas tyrimai truputį pasistumėjo į priekį, tačiau naujos informacijos, naujų faktų visą laiką pateikiama. Aš manau, kad e, teisinių, teisminių požiūrių kažkas funkcionuoja blogai, atrodo, kad kažkas nori grįžti atgal. Uh, rytoj balsuosime šituo klausimu. Mes manome, kad turime elgtis kaip ir 2012 metais. Kiekvienas turi suprasti savo atsakomybę. Jūs sakėte, ponė e, komisijos narė, jog aukoms turi būti atlyginta padaryta žala. Tai, kas buvo e, padaryta aukoms, yra netoleruotina. Pone ministrė, dauguma parlamentarų mano, jog piliečių teisės mus liečia. Todėl nesislėpkite už kompetencijos klausimų ir nevenkite atsakyti į, į pateikiamus klausimus. Kova su terorizmu niekuomet negali būti priežastis nesilaikyti žmogaus teisių. Ir jeigu įvyksta kokiu nors ekscesu, tai turi būti taikomos atitinkamos sankcijos Nes praėjus tiek metų po šitų faktų turime vengti, kad tai nepasikartotų. EFD frakcijos vardu kalbės ponas Batin. Minutė, prašau. Dėkoju. Jeigu žmonės buvo nelegaliai transportuojami CŽV į ES lygis, be abejo, tai yra blogai. Vis, bet kurie uh, įtariami nusikaltimais asmenys turi teisę į sąžiningą teismą. Tačiau klausimas ne apie tai tiesiog komisijos yra prašoma e, paimtis priemonių, kad būtų labiau kontroliuojamos nacionalinės žvalgybos tarnybos. E, yra Europos komisijos dokumentas, ES saugumo strategija, kad būtų galima geriau apginti Europą. Ir visa tai yra Stokholmo programos darys, teikiami siūlymai žengti tolesnius žingsnius, siūlant kurti ES jungtinės valstijas E, užsienio politikos vardus vis labiau kontroliuojamos e, ES valstybės siekiama numatyti bendrą saugumo politiką. Dar ES neturi teisės kištis į valstybės, e, valstybių vidaus reikalus ir tikėkime, kad taip niekada nevyks, kad tokios teisės ir neturės. Dėkoju. Ačiū. Kalbės kolega Papa Nikolau. Dvi minutės. Šau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš e, prisimenu diskusiją, kuri vyko prieš penkerius metus Europos parlamente. Diskusija šituo klausimu. Kai kurie iš mūsų tuomet net nebuvo parlamento nariai, bet e, buvo priimtas praneš, pranešimas. Tuo metu ne visi pasisakė už tą pranešimą, todėl kad kai kurios to pranešimo dalis atrodė pernelik politinio pobūdžio ir ne visiškai teisingai suformuluotos. Aš norėčiau pabrėžti, jog visi mes pasisakome už žmogaus teisės. Man atrodo, kad tai yra absoliučiai akivaizdu. Mes tai kartuojame labai dažnai. Mes pasisakome prieš neteisėtą piliečių įkalinimą ir norime, kad būtų laikomasi įstatymų. Bet koks įstatymų pažeidimas e, yra netoleruotinas. Aš balsavau už panios Flotr pranešimą ir pirmą kartą, ir dabar mano pozicija yra tokia pat. Kai kurios valstybės narės yra kaltinamos, tačiau kai kuriais atvejais galbūt trūksta konkrečių įrodymų. Mes uh, Negalime priimti sprendimo remdamis tik tai tuo, ką sako spauda. Mums reikia konkrečių e, įrodymų tam. Mes visi pasisakome už absoliutų žmogaus teisių gerbimą. Šiaip rezoliucijoje yra tam tikrų netikslumų ir kai kurios valstybės narės ten yra įvardyjamos galbūt ne visiškai teisingai. Dėkuoju. Dabar žodis ponė Gomes, dvi minutės. Noriu padėkoti ponė e, Flotra už tai, kad ragina valstybė, tačiau valstybės narės jų vyriausybės JAF tarnybos ir žinybos ir toliau nesilaiko mūsų pateiktų pateiktų rekomendacijų susijusių su žmogaus teisų pažeidimais, kankinimais, neteisėtais asmenų gabenimais, Guantanamo kalėjimu, kitas slaptaisiais kalėjimais. Aš e, išnagrinėjau 27 e, tokius skrydžius, kurie buvo vykdomi Portugalijoje 2006 rūpiučio mėnesį ir kreipiausi Portugalijos vyriausybę su tinkamais paklausimais pastarysis metais, tačiau iki šiol negavau jokio atsakymo. Turime priminti ir prisiminti atitinkamą atsakomybę bei ją prisijimti už šios neteisėtus veiksmus bei atlikti, vykdyti pradėtus tyrimus, nes e, jeigu taip nepasielgsime, tai žmonės ir toliau bus skatinami pažydinėti teisės aktus. E, buvo kalbėta apie prizm programą, e, Britų žvalgyba, kuri bandė įsilaužti, nesilaužė į Belgakomo vidinius serverius. Mes negalime kovoti su terorizmu pastelgdami nusikalstamos priemonės. E, tie veiksmai buvo nusikalstami, už juos niekas nenubaustas, nes e, reikia nepamiršti, kad čia buvo pažeisti asmens duomenys e, žmonių, pagrindinės žmogaus teisės mes privalome pasiekti, kad asmenys, jeigu jie būtų pripažinti kaltais už šios neteisės veiksmus, būtų patraukti atitinkamam atitinkamai atsakomybę. Man nustebino tarybos pareiškimas, skamba, jis pa, stacijų čia yra beveik panašiai kaip 94 metais, kuomet Europa buvo visiškai nepajėgi imtis kokių nors veiksmų, nacionaliniai parlamentai taip pat nesugebėjo jokių tyrimų tinkamai atlikti. Jeigu toliau nieko nedarysime, tik silpinsime savo demokratiją ir kenksime savo piliečiams privalome užtikrinti, kad transatlantiniai santykiai e, dėl saugaus uosto SWIFT sustarimo e, keliai duomenų įrašų e, nenukentėtų. Is... Ačiū. Ponas Lisek norėtų Jums pateikti klausimą, ar būtumėt pasiruošęs į jį atsakyti. Ištruks tai papildomą laiką. Pone Lisek, prašom žodis Jums. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ačiū, pirmininkė. Aš labai vertinu jūsų darbą, tačiau jūs panaudojate savo pasisakymę tokį terminą, kaip kad bendradarbiavimas tarp Europos slaptųjų agentūrų ir NSA yra nusikalstamas. Aš manau, kad tai yra paremta dvišaliais tarptautiniais susitarimais. Kas čia yra nusikalstamo? Nusikalstama yra tai, kad duomenys yra pasisavinami ir privatumas, e, asmenų pas, a, a, privatumas yra pažeidžiamas. Visa tai, kas prieštarauja įstatymui, ir pažeidžia piliečių teisės, nėra tinkamas būdas kaip kovoti su terorizmu. Kaip tik jis pasitarnauja teroristams ir skleisdamas e, įtarimus tarp mūsų piliečių. Ponas Petrovskis dabar. Ačiū pirmininkė. Šiandieną žodinėme klausime, taip pat rezoliucijoje dėl CŽV galimų kalinimų Europoje parlamentas siekia užtikrinti ir apsaugoti žmogaus teisės. Slaptosios agentūros neturi turėti įgaliojimų suiminėti žmonės. Taryba čia jokių kompetencijų neturi. Visi šiame parlamente yra už žmogaus teisės. EKR siūlo labai trumpą ir labai gerą rezoliuciją, kurioje sakoma, kad tos priemonės, kurios buvo panaudotos siekiant apsaugoti žmogaus teisės, turėtų būti remiamos. Bet jeigu mes norime kištis į operatyvinį operatyvinę tokių agentūrų veiklą, man kyla klausimas, ar mes visą laiką turėsime klausinėti ir priminėti rezoliucijas. Ačiū. Toliau ponas Protaševičius. Ačiū pirmininkė. Komisarė. Ponios ir ponai. Be jokios abejonės bet koks teisės pažeidimas turi būti išaiškintas. Tai pasakytina apie visus susijusius asmenis Europoje ir už Atlanto. Dabar nagrinėjama visa eilė bylų abiejose Atlanto pusėse. Ir kartais jų pasiekoje yra priimami labai, paskelbiami labai griežti nuosprendžiai. Tai pasakytina ir apie galimus kalėjimus Lenkijoje. Lenkija yra viena iš šalių minimų rezoliucijoje, tačiau aš norėčiau pabrėžti, kad vyksta nepriklausomas tyrimas Lenkijoje ir aš esu tikras, kad yra pakankamai geros valios, kad galima būtų išsiaiškinti bet kokius kaltinimus. Tai nėra lengva. Reikia daug ką išsiaiškinti. Yra daug nuostatų. kurios yra absoliučiai neaiškios. Valstybių narių teismų sistemų vertinimas minimas rezoliucijoje kelia abejonių. Tarybos atstovas buvo teisus, sakydamas, kad šis klausimas yra valstybių narių kompetencija. Jeigu nedarysime jokios nuorodos į teismus ir prokuratūras šiame dokumente, bijau, kad ne sugebėsime palaikyti šios rezoliucijos. Dėkuoju. Mėlynoji kortelė jums buvo parodyta. Gal galėtumėt atsakyti? Pone Flotr nori užduoti klausimą. Norėčiau paklausti kolegos, ar jis nemano, kad e, kalbant apie tyrimų nepriklausomumą ir patikimumą, reikia remtis tam tikromis tarptautinėmis normomis. Ir šeštas paragrafas, kur kalbama apie e, raginimus Lenkijai, kaip galima skaidriau vykdyti tyrimus, e, numato tam tikrus, kal, reiškia tam tikrus kaltinimus. brałem udział w wysłuchaniach które miały miejsce kilka lat temu w komisji wolności i swobód obywatelskich aš dalyvavau libe komiteto klausimuose jie vyko prieš kurį laiką mes gilinomės į padėtį įvairiose valstybėse pakalbėkime apie Lenkiją net nepriklausomi stebėtojai turi pripažinti, kad Lenkija rodo norą, prokuratūra rodo norą išsiaiškinti tikrasias bylos aplinkybės, viską patikslinti. Kai kurie nevyriausybinio organizacijų atstovai kaltina kad toms byloms trūksta skaidrumo, bet mes juk čia kalbame apie slaptus dalykus. Štai tokie faktai. Vlasak úr, egy percben. Toliau kalbės ponas Vlasik, vieną minutę. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dodržování lidských práv je zásadním principem. O... Ponas ir ponai, pagrindinis Europos visuomenės principas yra gerbti žmogaus teisės. Aš puikiai prisimenu totalitarinį komunistų režimą. Puikiai žinau, kaip gali būti nepaisoma žmogaus teisių. Išpoliai New York'e, Balyje, Madride, Londone, visos šios teroristų atakos, tai tik keli pavyzdžiai, kai esminės žmogaus teisės buvo pamintos. Tie, kurie sutripę tas teisės, neturėtų stebėtis, kad mes su jais ruošiamės elgtis griežtai. Jei JAV nebūtų vykdžiusi tyrimų, tie nusikaltėliai niekada nebūtų sugauti. Todėl aš nesuprantu tų kolegų, kurie užsipuola amerikiečius ir reikalauja, kad mūsų komisija imtųsi kažkokių veiksmų. Pavyzdžiui, ponas Snaudinas buvo apkaltintas, kad pažeidė informacijos saugumo taisyklės. Neužmirškime, mes vos nepasiūlėme jo e, kandidatų Sakarovo premijai gauti. Ponas Vos, vieną minutę. Ačiū pirmininkė, mėly kolegos, mėlas kolegės. Pagrindinių teisų laikymasis yra vienas iš esminių ES politikos elementų. Todėl savaime suprantama, kad reikia daryti viską, kas yra įmanoma, kad tų žmogaus teisų būtų laikomasi. Ir mes turime imtis veiksmų ten, kur žmogaus teisės yra pažeidinėjimos. Kita vertus, turime užduoti savo klausimą, ką šita rezoliucija iš tikrųjų atneša, kokia jos pridėtinė vertė. Mes apie tai jau esame balsavę, rytoj ketiname vėl balsuoti. 2012 metais balsavome dėl ponios Flotur iniciatyvinio pranešimo, kuris buvo dalyki, dalykiškas, subalansuotas ir daugumai priimtinas. Visiškai teisingai mes užduodame komisijai dabar ir tarybai klausimą, o kasgi išėjo iš to pranešimo, ką mes nuveikėme ir ką mes darysime toliau. Labai gerai, kad stengiamės tą dalyką vėl priminti komisijai tarybai, tačiau man visiškai neatrodo, kad priminti tai reiškia dar kartą rengti rezoliuciją to paties turinio, kurioje iš esmės nieko naujo nepasakysime, tik tai pakartosime tai, ką jau pasakėme pernai. Tai yra papildoma veikla, bet nemanau, kad jinai yra prasminga ir nesuprantu, kodėl šitas papildomas darbo tvarkės punktas atsidūrė mūsų darbo tvarkėje o turėjo būti tiesiog užduojamas klaus, užduodamas tarybai klausimas. Šitą rezoliuciją be to dar šiek tiek pasako daugiau, negu, kad mes, perž... negu mes pasakome 2012 metais. Čia truputį pažydžiamas ir atsakomybės principas ir galimybės šiek tiek yra netaip įsivaizduojamos tos galimybės, kurias mes kaip ES turime. Man atrodo, kad geriau būtų, prasmingiau būtų buvę pasiremti faktais ir prasmingais sprendimais bei kažkokiamis naujovėmis. Tuo tarpu to nėra. Ačiū. Gorčiaba urkavetkasyk. Dėkojame, toliau suteiksime žodį ponui Šogur. Dėkoju, pirmininkė. Slaptųjų tarnybų bendradarbiavimo prasmė yra mūsų saugumo užtikrinimas bei tų saugumo priemonių derinimas. Manau, kad dėl to niekas nebejoja ir nebejoja dėl to, jog kovojant su terorizmu slaptusios tarnybos turi bendradarbiauti, kai kalbam apie šalis, kurios yra sąjungininkės. Tačiau ką matome čia? Mes matome, kad ES valstybių teritorijoje taikomos praktikos kurios griežtai prieštarauja žmogaus teisų politikai, kurią mes kūrėme ištisus dešimtmečius ir kurią dabar galime didžiuotis. didžiuotis. Ne vieną kartą jau sakiau, jeigu mes patys nežiūrėsime į savo sukurtas taisyklės rimtai, tai kokiu pagrindu mes tada bandysime kitus priversti laikytis tų taisyklių. Taigi tai yra simbolinis dalykas, mes negalime leisti, kad ES kas nors be jokių pasiekmių pažeidinėtų tarptautinius susitarimus ir ypač, kai kalbam apie valstybinės institucijas, kurios tos pažeidimus atlieka. Taigi visiškai aišku, kad reikia sukurti piliečiams aišku atsakymą apie tai, kas čia vyksta. Dėkoju, ponė Šogur, sako pirmininkas. Mėlynoji kortelė, ponai Šogur. Dėkoju. Esu visiškai, e, aš pritariu kolegai Šogur, šimtų procentų, tačiau noriu vis tiek jo šio, šio bito paklausti. Ar mes vienodai suprantame tą dalyką, kad tyrimai, ar tai būtų CŽV kalėjimai, ar tai būtų kažkokie kiti pažeidimai, ar šie tyrimai turėtų būti nacionalinių vyriausybių kompetencijoje, ar ne. Be to, Aš sutinku su tuo, kad šalis ir mano šalies vyriausybė turi vaidintis ir vaidino svarbu vaidmenį Snauden atvejo tyrime. Ačiū. Dėkoju. Taip, akivaizdu, aš sutinku su jumis. Aš manau, kad tai yra valstybių narių uždavinys tirti kiekvieną atvejį. Aš aišku neminėsiu dabar tų valstybių, kurios konkrečiai yra minimos, kur tie, kur tie tyrimai iš tikrųjų faktiškai turėtų vykti. Tiesą sakant, net nežinau, ką man jums pasakyti dėl Snaudeno ir dėl CŽV kalėjimų. Tai yra valstybių narių kompetencija, o ES gali padėti valstybėms narėms, jeigu jos nesusidoroja su savo uždaviniais. Aš pats esu iš Rumunijos ir dėl to negaliu garantu, komentuoti Vengrijos klausimų. Dėkoju, sako pirmininkas toliau ponas Valensa, pusantros minutės. Dziękuję, panie przewodniczący, szanowni państwo. Zaproponowany projekt. Ačiū pirmininkė, ponios ir ponai. Parengtas rezoliucijos projektas, tačiau ten yra man visiškai neprimtinų elementų. Metamas kaltinimas Lenkijai, kad trūko tyrimo skaidrumo. Noriu priminti jums, kad saugumo tarnybų veiksmai tai išskirtinė valstybės narės kompetencija. Noriu pabrėžti, kad šiuo metu Lenkijoje vyksta nepriklausomas tyrimas įvykdo nepriklausomos teisminės Lenkijos institucijos, todėl visiškai nepriimtina, kad daromas politinis spaudimas. Tyrimas juk dar vyksta, o jo rezultatai priklausys nuo Lenkijos prokuratūros darbo. Nepamirškime, tai labai sudėtinga byla, nes dauguma dokumentų vis dar yra JAV, tai konfidencialūs dokumentai. Noriu pabrėžti, kad svarbiausia mūsų piliečių saugumas. Terorizmas vis dar graso mūsų vertybėms. Taikiniais pasirenkami nekalti ES piliečiai, teroristai nesirenka priemonių, tad turime imtis visų įmanomų priemonių, kad piliečius apgintume. Žinoma, reikia laikytis įstatymų vykdant tas priemonės. Bet turime užtikrinti, kad žmogaus teisės būtų ginamos. Ačiū, toliau ponas Lysek. Ačiū pirmininkė gerbiamą komisijos narę, ministrę, ponės ir ponai. Aš visiškai pritariu poniai Gomeš. Iš tiesų, turime kovoti su žmogaus teisų pažeidinėtojais. Niekada negalime pritarti tam tikriems metodams, kurie naudojami elgiantis su kaliniais. Tačiau su kai kuo negaliu sutikti, tai yra spaudos pareiškimai, įvairūs pareiškimai, kuriuos daro sulaikyti asmenys. Jie negali būti laikomi pagrindu tokiai svarbiai institucijai kaip parlamentas pulti ir priminėti tokias rezoliucijas kaip, šią, kaip ši rezoliucija. Nekartą esame diskutavę apie šias bylas. Lenkijoje šiuo metu vyksta tyrimas. Turiu pakartoti tai, ką kolega iš Lenkijos ką tik sakė. Viskas yra Lenkijos prokuratūros rankose. Tyrimas vyksta aukščiausių lygmenių. Artėja tyrimo pabaiga. Manyčiau, kad Europos institucijams dėrėtų suteikti galimybės pagal subsidiarumo principą dirbti vietos valdžios institucijoms. Dar viena pastaba. Kai tie įvykiai tariamai vyko, tai Lenkijoje valdė kairieji. Kvašnevskė, Kvašnevski ir kiti, jie neigia tokių kalėjimų egzistavimą. Ačiū, toliau spontaniškos diskusijos. Ponas Merfi kalbės pirmas. Ačiū pirmininkė. Atviros visuomenės nesena iniciatyva patvirtino tai, ką Airija ilgai žinojo. Airija buvo viena iš 54 valstybių, kurios padėjo CŽV vykdyti nelegalius veiksmus, leido naudoti savo oro erdvę ir oro uostus tiems ypatingiems gabenimams. 2005-aisiais tuometinė vyriausybė pareiškė, kad Šenon oro uoste nereikia tikrinti karinių lėktuvų, nes gavo JAF administracijos patikinimą, kad e, nebus transportuojami nelegaliai sulaikyti asmenys. Tačiau negalima paneigti, kad e, kelios Airijos vyriausybės žinojo, jog e, gabenimo lėktuvai keliavo per Airijos teritoriją ir pažeidė konvencijos. Tačiau tai Jie, jos nieko nedarė, nes nenorėjo pakengti santykiams su JAV. Panašu, kad tai vyksto, vyko visoje Europoje. Buvo slapti centrai, vyko skrydžiai, tuos asmenys reikia paleisti arba surenkti jiems teisingą teismą. Daugiau norinčių pasisakyti nėra, todėl paprašysiu kalbėti ministrą Leškevičių tarybos vardu. Prašau. Gerbiamas pirmininkė, gerbiama komisijos vicepirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Dar sėk pakartosiu, taryba visiškai pritarė požiūrį, kad privalu gerbti žmogaus teisės ir tarptautinę teisę, kovojant su tarptautiniu terorizmu. Tai fundamentalios vertybės. Nemažai kalbėtojų ragino tarybą pradėti tyrimą, kiek valstybės narės dalyvavo gabenimo programoje ir CŽV vykdytame nelegaliame kalinių sulaikime. Taryba mano, kad 28 valstybių narių vyriausybės, net jei ir turėjo teisinį pagrindą tokiems veiks, veiksmams, tai taryba neturi politinių galių paskelbti e, pareiškimą dėl vyriausybių veiksmų ir tikrai neturi galių pradėti tyrimą. Aš puikiai suvokiu, kad jūs toks mano pareiškimas nuvilia. Tačiau privalome laikytis tam tikrų nustatytų taisyklių. Jei metami kaltinimai, kad valstybės narės netinkamai dalyvavo tokios, tokiuose veiksmuose, tai tokiu atveju šis klausimas turėtų būti tikrinamas ir tyriamas nacionalinių parlamentų ir teisinių instancijų. Nacionalinių lygmenių yra būdų, kaip patraukti atsakomybėn vykdomąją valdžios šaką. Tai, tai yra platesnis nacionalinės atsakomybės klausimas. Visos valstybės narės yra Europos žmogaus teisų konvencijos šalys narės, jos įsipareigojusios ginti fundamentales laisvės. Tokio mechanizmo taryba nekontroliuoja. Todėl taryba likščiol neturėjo galių vykdyti rezoliucijos rekomendacijų. Taryba nėra niekaip susijusi su tais klausimais. Ir čia neina kalba apie tai, kad taryba nenori bendarbiauti. Tiesiog toks yra teisinis, tokia yra teisinė ir konstitucinė sąranga ir mes jos turime laikytis. Tikiuosi jūsų supratingumo ir dėkoju Jums uždėmesi. Thank you very much. Ačiū. Buvo labai aiškus pasisakymas. Yra keturi skirtingi pasiūlymai. Ir dabar baigsime šias diskusijas, o balsuosime rytoj 12 dienos. A következő napirendi pontunk a tanács és a Na, o toliau pereiname prie kito darbo tvarkės klausimo. Tai yra tarybos ir komisijos pozicija dėl ES migracijos politikos, politikos, ypač kalbant apie tragiškus įvykius Lampedūzoje.